aukų atminimą. Visą tai įvyko prieš mūsų akis Liepos mėnesį. Ir noriu pasakyti keletą žodžių. Pirmiausia, noriu padaryti pareiškimą. Jūs galite kol kas sėdėti Kolegos, kalbame apie labai rimtą dalyką, kuris palėtė mus visus. Liepos 22 dieną Europa vėl tako teroristinio išpolio auka. Šaltakraujus žudikas e, nužudęs 29 žmonės, daugiausia jaunus žmonės Norvegijoje ksenofobija ir neapykanta parodė savo jauriausią veidą būtent tą dieną. Utoja ir Utojas Roslo žudikas e, paminė pakojomis demokratinės visuomenės vertybės, daug jaunų žmonių, kurie svajoja apie šviesą ateitį, buvo nužudyta, nužudyti apgailėtinų išpolių metu. Liepos 22-osios įvykiai parodė, kad terorizmas nėra vien tik išorės grėsmė, kaip buvo 2001 metų rugsėjo 11 dieną Junktinėse Amerikos valstijose. Visuomenė buvo brutaliai užpulta vieno iš jos narių. Turime iš tokių įvykių pasimokyti. Turime daryti viską, ką galime, kad skatintume vidinę visuomenės integraciją. Bet kur e, Europoje ar pasaulyje žmonės esantis mūsų visuomenės dalimi turėtų jausti, kad jiems mūsų vertybės yra priimtinos. Turime dirbti su visomis šalimis, kurios kovoja su terorizmu. Tai yra iššūkis mums visiems. Interneto ir globalizacijos eroje terorizmas nebijo jokių sienų. Norvegija. Nobelio taikos premijos šalis gavo smūgį į širdį. Tačiau tai nepakeis mūsų vertybių sistemos. Ir tai yra svarbiausia. Mes tą sistemą puoselėsime ir plėtosime, remdamėsi toleranciją, pagarbą žmonijos nariams, mūsų kaimynams. Noriu pareikšti šio parlamento solidarumą su Norvegijos žmonėmis ir E, vyriausybė nori pareikšti užuojautą aukų šeimoms. Mes esame su jais savo maldose, savo protose, jausmuose. Mes esame su jumis. Norvegijos žmonės praėjus dviems mėnesiams po šios tragedijos mūsų mąstymas nepasikeitė. Dabar gali pasisakyti politinių frakcijų lyderiai, o po to paprašysiu minutės tylos. Pradėsime EPP frakcijos atstovų. Herr talman! Tack för denna möjlighet att från detta parlament rikta några ord till det norska. Gerbiamas parlamento pirmininkė, dėkojame už šią galimybę kreiptis keliais sakiniais į Norvegijos tautą. Norvegijos tauta yra broliška tauta ir tai, kas atsitiko ten, yra iš tikrųjų žiaurus įvykis, rodantis, kad terorizmas nežino nacionalinių sienų. Nužudyta daug jaunų žmonių, vaikų, kurių mes nepažįstame, tačiau apie kuriuos mes žinome, kad jie turėjo vilčių gyventi geresnėme pasaulyje. Henikas Ibsenas, norvegijos rašytojas, kažkada yra parašęs štai ką, pasakęs štai ką. kai Danija konfliktavo su Šlesviko Holšteino regionu, kai broliui yra blogai, tada mes turime visiems jam, visi jam padėti. Ir tuo metu e, Suomija buvo paliesta taip pat to konflikto. Taigi šiuo atveju uh, Nor Norvegijos nelaimė yra mūsų nelaimė, todėl mes turime reikšti savo užuojautą, solidarumą Norvegijai, kadangi sunku įsivaizduoti, kaip liūdi ir kenčia Norvegijos piliečiai. Mes turime garsiai pareikšti, kad mes kartu liūdime ir mus taip pat kankina jų skausmas. Norvegijos vienas poetas labai dažnai buvo cituojamas tų įvykių kontekste. Kai buvo nužudyti jauni žmonės. Būtent tas poetas rašė štai ką. Karas naikina gyvybę, gyvenimą. Ir todėl reikia tiesiog išnaudoti visas savo galias, užtikrinant taiką. Nėra geresnių žodžių siekiant išreikšti mūsų solidarumą su Norvegijos tauta. Reikia parodyti visą drąsą susikaupti už siekiant ramybės ir taikos. Mes visi turime pasakyti, kad teroristai, tie, kurie jungiasi į tokias grupuotės, turi žinoti, kad mes susitelksime ir ginsimės ir visą savo energiją. Mes galime Norvegijai pasakyti, kad iš kiekvienos nelaimės galime pasimokyti ir mes padarysime viską, tų labui, kurie nukentėjo nuo šio teroro akto. Pan przewodniczący Martin Schulz. Dabar ponas Šulcas, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai, mano draugai ir draugo, draugės iš socialdemokratų frakcijos. daugybė moterų ir vyrų iš tarptautinio mūsų socialistų judėjimo puikiai žino tą vietą, kur įvyko ta nelaimė. Ten dažnai susitikdavo jaunieji socialistai, Norvegijos socialistai ir mano daugybė draugų ir draugių su ta vieta sieja daugybę asmeninių prisiminimų. Tai buvo išpolis prieš Norvegijos darbo partijos narius, jaunuolius, bet kaip minėjo kolega prieš tai, mes tapome aukomis. Tos aukos, tai buvo aukos žmogaus, kurio tikslas buvo didesnis negu kad užpulti tik socialdemokratų frakcijos ar šeimos jaunuolius. Jo tikslas buvo užpulti visą pasaulio vertybių sistemą. Tarsi ta vertybių sistema neturėtų ateities. Tai labai simboliškas aktas, nes buvo nužudyti jauni žmonės, jaunos moteris ir jauni vyrai. Tam, kad ta idėja, tos vertybės neturėtų ateities tai išpolis prieš idėją. Ir kai skaitai, ką tas žmogus yra pasakęs, ką jis galvojo, tai susidaro įspūdis, kad atvira visuomenė, pagarba kitoms kultūroms, e, lygybė, nepaisant rasės ar kitų dalykų, yra svetima tam žmogui. Tai yra išpolis prieš mūsų ir jūsų vertybės. Žinoma, tai nėra išpolis tik prieš socialdemokratų vertybės, tai yra išpolis prieš visos Europos visuomenės išpažįstamas vertybės. Jeigu norite, galime pasakyti ir taip, mes esame tie, kurie atstovauja šioms vertybėms. Mes esame parlamentas, taigi tai buvo ir išpolis prieš mus, prieš mus visus. Ir todėl, manau, labai teisinga, jog Europos parlamentas ne tik prisimena aukas, bet įsisamonina tai, kad mūsų vertybės buvo užpultos iš vidaus ir mes turime gintis. Turime gintis tokiu būdu, kad nepaliekame visiškai vietos netolerancijai, rasizmui, ksenofobijai, mažumų persekiojimui ir nepaliekame vietos tokiai atpirkimo ožio politikai. Tai yra mūsų visų uždavinys. Jeigu, uždavinį, jeigu šio uždavinio imsimės visi kartu, tai galėsime užkirsti kelią tokiems išpoliams. Žinoma, tai niekiek nepaguodžia tėvų, brolių ir seserų, tų žmonių, kurie žuvo. Jie kenčia, Dėkoju pirmininkė Jums už tą užuojautą, kurią jiems išreiškėte. Po šių žudynių aš pats gavau labai daug laiškų. Tie laiškai buvo skirti man, bet ne man vienam, visai socialdemokratų bendruomeniai Norvegijoje ir Europoje. Daug laiškų man parašė ir šio parlamento nariai. Ir vieną laišką norėčiau pasi, pacituoti, nes jis mane ypatingai sujaudino. Vienas kolega parašė, kad šis išpolis prieš jaunus žmonės jam buvo kaip išpolis prieš jį asmeniškai, tai prašė kolega Mario Mauro. Aš todėl tai miniu, kad kolega nėra iš socialdemokratų frakcijos, tačiau jis intuityviai suprato, kad visai nepriklausomai nuo to, ar esu tikintis, netikintis, ar esu socialistas, ar koks, kito, koks kitos politinės šeimos narys, esu juodaodis ar baltaodis kairysis ar dešinysis, tai yra visiškai nesvarbu. Todėl, jeigu mes dirbame vadovaudamėsi Europos pagrindinių teisų hartijos dvasia, kaip daugia kultūrinis, daugia etninis ir daugia partinis parlamentas, tai mes turime duoti aišku atsakymą tokiems terorizmo aktams. Ačiū. Dziękuję pan przewodniczący Guy Verhofstadt. Ačiū toliau pirmininkas Guy Verhofstadtas. Pone pirmininkė, 1940 metais nacijų okupacijos pradžioje norvegijų poetas Noraldas Krygas parašė, mūsų tiek nedaug šioje šalyje ir kiekvienas yra brolis arba draugas. Manau, kad e, tai primena ir šiandien, kai 76 žmonės, jauni žmonės buvo nužudyti, jauni politikai, jaunuoliai, kurie tik tai pradėjo suvokti, kas yra demokrasija ir pilietybė. Dauguma jų net nebuvo pakankamai e, subrendę, kad galėtų balsuoti. Tai buvo ne tik baisi drama ir nuostolis, bet ir tiesioginis išpolis prieš demokratiją. Ir manau, tiesiog kalbėti apie mūsų pasibjaurėjimą yra per lengva šiandien. Negalime užsimerkti prieš smurtą, kaip šis išpolis. Breivikas galbūt buvo ir beprotis, galbūt veikia vienas. Tačiau turime aiškiai suvokti, Jis yra visuomenės produktas, tam tikro judėjimo produktas visos bendruomenės, aktyvistų, blogerių, kurie smerkia ir atmeta e, visas visuomenės. Kas labiausiai e, mane palėtė yra tai, kad kaip greitai politikai ir visuomenės veikėjai atmetė bet kokią jų atsakomybę, o vietoj to jie turėjo sureaguoti aktyviai prieš e, Breiviko ideologiją prieš ideologiją, kurie yra antislamiška, antimigracinė, nukreipta prieš daugia kultūrę įvairią lypę visuomenę, prieš politiškai korektišką mąstymą, prieš Europą ir galiausiai prieš Europos Sąjungą. Breivikas iš tiesų veikė to naratyvo kuris tampa vis e, bendresnis, vis dažniau pasitaikantis fone. Jis situaciją Europoje apibūdina kaip dramatišką ir mano, kad mūsų visuomenė pasiekė tokį tašką, kuomet neįmanoma pasitikėti jokia demokratinė vyriausybė. Manau, kad turime pakartoti ir atminti ankstesnio prezidento Klintono žodžius, kuriuos jis panaudojo savo kalboje pagerbent Oklahomos e, bombų sprogdinimo 15 metų, met, 15 metinės. Mes politikai ir politiniai komentatoriai esame taip pat atsakingi, nes mūsų žodžiai nėra neutralūs. Mūsų žodžiai patenka, e, sukelia aidą erdvėje ir e, pakliūna į visų e, klausą. Ačiū. Dziękuję, panie przewodniczący. Pan... Ačiū dabar Daniel Konbandit. Tiesiog, kai vyksta tokie įvykiai, sunku ką nors pasakyti. Mūsų užvaldo baimė, neapykanta, trūksto žodžių. Tas išpolis Norvegijoje buvo parengtas, tikslingas, nukreiptas prieš jaunuosius socialdemokratus, kurie puoselėja daugialypės, daugiakultūrės visuomenės idėją. Jaunieji žmonės susirinkę kalbėjosi apie e, tai. Ir be to, yra politikų, kurie teigia, kad multikultūrinė visuomenė nepasiteisino. Ką visą tai reiškia? Ar tai reiškia, kad netikrus norvegus, netikrus olandus ar suomis, prancūzus, švedus, italus reikėtų išsiųsti atgal į savo kilmės valstybę, kur juos reikėtų siūsti. Tokios mąstysenos kontekste ir atsiranda toksai įniršis, pyktis. Europos realijas, Europos vertybės reikia apginti, reikia apginti Europos piliečius Todėl būtent aiškiai ir reikėtų pasakyti, konstatuoti, kad reikia apginti Europos kultūros įvairovę, kadangi šitas išpolis buvo nukreiptas prieš tą įvairovę. Jeigu šio parlamento deputatas išdrįsta pasakyti, kad tai nėra žudynės, žudiko kryptingas žingsnis, o tiesiog naivumo išraiška, tai aš manau, kad ponas Le Penas yra šio parlamento gėda. Gėda, kad jis tai paminėjo šiame parlamente. Taip pat norėčiau pridurti ir pasakyti visiems tikriesiems europiečiams, kad jeigu dar kartą kas nors toleruos tokius pasisakymus, pasisakymus apie tai, kad šios dienos Europa nėra daugiakultūrė Europa, tai reikštų, kad mes vėl ruošiame kelią panašiems įvykiams. Mes turime imtis intelektualios atsakomybės, kadangi mes kūrime tą bendrą dvasę, dvasę, klimatą, kuris tiesiog turi išguiti panašus išpolius. Taigi mes turime labai gerai pagalvoti, ką sakome ir apskritai, ką veikiame. Dziękuję panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący Jan Zahra. Dziękuję. Pirmininkė. Dabar ponas Jan Zahrali. Pone pirmininkė, galbūt mūsų požiūrė į vairius dalykus skiriasi e, šiame parlamente, tačiau aš tikiuosi, kad visi sutarsime dėl vieno, kad Europa yra tolerancijos, laisvės ir pluralizmo žemynas mes e, vienijomės anksčiau kovoti prieš netoleranciją ir priespaudą ir priešintis tiems, kurie norėjo sugriauti mūsų atviras demokratinės visuomenės. Dabar turime būti vieningi vėl, nes e, e, neapykantos baimės ir smurto skleidimas neturi vietos Europoje. Mano visos frakcijos vardu noriu pranešti apie mūsų liūdės dėl baisaus žiauraus Liepos 22 meto akto. Mūsų protai ir širdis visų pirma yra su aukų e, artimaisiais, na, bet ir su visais Norvegijos žmonėmis ir pagaliau su socialistų kolegomis, kurių politinių šeimai priklauso tie nekalti jauni žmonės. Pone pirmininkė, jūs pats priminėte mums, mums apie E, rugsėjo 11-osios metinės. Todėl noriu pabrėžti, kad šiuo atveju mes visai tinkamai pabrėžiame griežčiausiais žodžiais, kad nors tie teroristai vykdė savo aktus religijos vardan, jie neatstovavo jokios religijos ar jos pasiekėjų. Ir aš manau, kad į Norvegijos tragediją turime žiūrėti iš labai panašaus taško. Individas tai padaręs nieko nestovavo, jokios religijos, jokios e, aiškesnės politinės srovės, tik savo e, pablūdusi protą. Ir aš manau, kad mes turime e, atsispirti pagundai šią progą panaudoti kokiam nors politikavimui. Noriu padėkoti visiems kolegoms iš kitų politinių frakcijų atsispyrusių tokiai pagundai, kurie parodė savo padarumą, dar kartą pademonstravo, kad yra universalių vertybių bendrų visiems, kurias atstovaujame visi. Ačiū. Dziękuję, panie przewodniczący. E, kolejny mówca. Dziękuję. Toliau Søren Sondegard. Tak, formand. For Norge er der et før og et efter den 22. juli. Ačiū pirmininkė. Norvegija gyveno iki 22 Liepos ir dabar gyvena po Liepos 22. Tai yra toks skiriamasis brūkšnys. Šis įvykis yra dar viena rugsėjo 11. -oji Juk tai nebuvo atsitiktinis išpuolis. Tai išpuolis, kuris buvo nukreiptas prieš Norvegijos demokratiją, bet ne vien tik tai prieš ją. Išpuolis čia buvo suplanuotas iki mažiausių smulkmenų jis buvo nukreiptas prieš socialdemok Norvegijos socialdemokratų judėjimo jaunimą. Taigi prieš Norvegijos darbo partijos jaunimo organizaciją. Ši partija nebuvo atsitiktinė auka. Būtent ji pasisakė prieš rasizmą, pasisakė už toleranciją, pasisakė prieš neligybę, už socialinį teisingumą, už tarptautinį solidarumą. Todėl tai buvo tos pačios vertybės, kurios mums yra brangios, bet žudikas jų nesuprato, jų nekentė. Žinoma, pasimokyti iš žudynių mes negalime, bet mes galime pasimokyti iš to, kaip reagavo Norvegijos tauta ir Norvegijos ministras pirmininkas kituose, kitose šalyse galbūt būtų, būtų pasigirdę keršto riksmų, galbūt būtų buvęs paskelbtas karas terorui ir panašiai. Norvegijoje to nebuvo padaryta. Norvegijos premjeras vėl ir vėl kartojo, kad reakcija į šį teroro aktą bus dar daugiau demokratijos, dar daugiau atvirumo, dar daugiau žmoniškumo. Ir šiai pozicijai pritarė visa norvegų tauta. Visur Norvegijoje ir kitose skandinavų šalise šimtai tūkstančių žmonių šią vasarą dalyvavo demonstracijose, darė pareiškimus prieš terorizmą, už demokratiją, už toleranciją. Visų šių, demokra... šių e, demonstracijų siunčiamas signalas buvo labai aiškus. Blogis gali, dėl blogio gali nukentėti vis vienas žmogus, bet visa tauta neturi tam pasiduoti. Ačiū. Dėkoju dabar ponės, ponas Peronė il mio gruppo mano frakcija nori išreikšti užuojautą ir solidarumą Norvegijos tautai šių išpolių atžvilgių. Tai yra aktas, kurio niekaip negalima pateisinti. Nėra jokios idėjos, jokio pagrindimo, kurį galima būtų rasti uh, paaiškinti žudynėms. Mūsų vertybės, laisvė, demokratija buvo užpultos, bet mes jų ir toliau laikysimės. Mes negalime nusisukti nuo principų, kuriais remiasi mūsų, sang, mūsų sugyvenimas, mūsų sanglauda. Ačiū. Madame Diana Dots. Pone Diana Dots. Dėkuoju, pirmininkė. Mes visi esame e, nuliūdę ir taip pat reiškime užuojautą dėl šio išpolio. Aš pritakiu savo kolegoms, kurie išreiškė užuojautą Norvegijos piliečiams. Airijoje taip pat manoma, kad labai e, pavojinga, kad šitas išpolis buvo nukreiptas prieš jaunus piliečius. Būtų galbūt verta prisiminti jauno žmogaus, kuris patyrė šitą išpolio e, rūstybę žodžius, kuriuos jisai parašė savo blogė. Šiandien aš jau miriau, tačiau aš nesu nusipelnusi mirti, nes aš esu paprastas gyventojas, pilietis, aš noriu dalyvauti politikoje ir padaryti gyvenimą geresnį. Mes, politikai, surimėme pečius, e, išreikšdami solidarumą Norvegijos piliečiams. Ir mes ir toliau turime išlikti kartu, susitelkę kaip demokratai, kad niekada smurtas ir prievarta neįsigaliotų. Dziękuję bardzo w imieniu komisji. Labai ačiū. Toliau komisijos vardu komisijos narė Cecilija Malmstrom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Tai, kas vyko Liepos 22 dieną Norvegijoje, yra baisi tragedija. Brutalumą, tokio masto brutalumą sunku įsivaizduoti. Tokioje gražioje saloje ši, šis košmaras tapo tikrovę. Aštuoni žmonės žuvo nuo teroristinio išpolio vyriausybės e, pastate Norvegijos sostinėje Osle. Tai buvo vieno žmogaus išpolis. Vėliau tą pačią dieną jis brutaliai, šaltakraujiškai nušovė 70 e, jaunuolių apsimetęs policininkų. Norvegijoje policininkas yra saugumo ir apsaugos simbolis. Mūsų mintis, aišku, yra su e, šeimomis, e, aukų šeimomis, artimaisiais ir visais norvegais. Tačiau mums visiems nerima kelia šis išpolis, nes tai yra išpolis prieš demokratiją, prieš demokratinės institucijas, mūsų vertybės ir idėjas. Tai buvo išpolis prieš jaunus žmonės, kurie rengėsi aktyvai dalyvauti viešajame gyvenime ir politikoje. Šis įvykis parodė ekstremizmo pavojus, nes, nes veiko žmogaus idėjos šiandien yra E, toliau plėtojamos tokia, su tokia neapykantos ideologija turime kovoti visi. Norvegų žmonės savo sielvartą išgyveno oriai ir mums visiems įspūdį padarė Norvegijos žmonių įsipareigojimai toliau atstovauti demokratiją, atvirumą ir mūsų ver vertybės. Jų ryštas. Mes turime visi prisijungti prie jų ryšto. Ačiū. Ačiū. Ačiū, pana komisarė. Dabar prašau minutės tyla pagerbti visų žuvusiųjų buvo nužudyti Liepos mėnesį Norvegijoje atminimą ir garbę. Ačiū. Uh, Toliau grįžtame prie balsavimo. Kolega dėl posėdžio tvarkos, prašom. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi simplement de. Pirmininkė, aš norėčiau tik pasakyti, kad ponas Faraš yra antieuropietiškai nusiteikęs ir netvyko į šį posėdį norėdamas pabrėžti savo nedemokratiškumą. Jest, e, proszę Państwa, jest nastrój. Ponios ir ponai. Šioje e, sielvarto ir liūdės atmosferoje patarčiau visiems